die präsidentin! sehr verehrte damen und herren! die sitzung ist äh, wieder. gerbiami kolegos grįžkime prie mūsų sesijos. vakar dienos sesijos protokolas yra patvirtintas jeigu nebus jam prieštaravimų. ar yra prieštaravimų regisi ne? tai tuomet protokolą laikysime patvirtintų.